Ponios ir ponai, prašau visų susėsti savo vietas. Už 30 e, sekundžių pradedame posėdį. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu Mes pradė, pradėsime e, savo tolimesnės diskusijas po to, kai baigėsi mūsų 29 rugsėjo posėdis. Delegacijos vizitas į Iraną. Jūs tuo klausimu norite pasisakyti, ponė Stevensonai? Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, šį rytą mus pasiekusi žinia kad JAV vyriausybė paskelbė apie iraniečių sąmokslą nužudyti e, Saudarabijos ambasadorių Vašingtonė bei žinia apie tai, kad dar 300 kalinių 300 kalinių turėtų būti netrukus įvykdyta mirties bausmė, tai yra žmonės, kurie buvo suimti per e, demonstracijas Teherane, daugiausia tai yra studentai ir jiems grėsia masinis kolektyvinis mirties bausmės įvykdymas. Man atrodo, kad tai yra pasibaisėtinas dalykas ir, ir e, iš tikrųjų visiškas regresas, kad mes siunčiame delegaciją į, te, į Iraną, į Teheraną po trijų savaičių. Iranui tikrai nereikia tokio viešumo. Mes neturėtumėme taip visko nu, nušviesti ir pristatyti ir mes turėtume iš nuojo apsvarsyti pirmininkų suėgos sprendimą. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Mes uh, priimsime sprendimą dėl jūsų išsakyto pasiūlymo. Ponas Salato, prašau. Presidente, Pone pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, norėčiau pasakyti, kadangi aš priklausau delegacijai, Irano delegacijai ir kartu su kolegomis iš Italijos mes jau sakėme, kad mes esame prieš šią kelionę, todėl norėtume paprašyti prezidiumo dar kartą apsvarstyti šią kelionę, nes iš tiesų tai bus tik tai reklama Irano vyriausybės. Uh, Ačiū. Jūsų patiktą pasiūlymą taip pat apsvarstysime.